Dear ladies, dear gentlemen, uh, thank you very much for attending. Ponios ir ponai, ačiū, kad susirinkote šiandienos posėdį. Jis transliuojamas internetu. Vertimas suteiktas į 22 kalbas. Dėkuoja pirmininkas visiems vertėjams. Mes su jumis nuo vakar ryto kartu dirbame. Nuo vakar ryto visi kartu. 13-14 valandų jau kartu bendradarbiaujam. Bet jau po pusantros valandos e, baigsim. Gerą naujieną jums, bet tikiuosi, kad e, šios diskusijos bus labai įdomios. Ačiū už sunku darbą. Dabar pradėčiau mūsų bendrąjį komiteto posėdį apie mobilėje sveikatą, vadinamą M sveikatą. Tai yra itin aktuali tema, be galo svarbi mūsų piliečiams. Todėl mes ją transliuojame internetu. Manau, kad tai yra labai geras, geras sumanimas, visi gali mus stebėti. Norėčiau pasakyti, kas inicijavo šią diskusiją šį puikų posėdį. Tai yra Aloizas Peterle, kuris atstovauja Europos parlamento uh, Envi komitetą, visuomenės sveikatos komitetą, ir ponas Boniai, kuris atstovauja ITRE komitetui. ITRE komitetas atsakingas už pramonę, mokslo ir tyrimus, energiją, mažas vidutinės įmonės. Galiu pasakyti, viskas, ką matome sveikatos paslaugų tiekimo sistemoje, susiveda į įmonių reikalus, mažesnių, didesnių, vidutinių įmonių reikalus. Mes tai turime suvokti kaip mūsų ūkio neatsiejama dalį. Tai yra labai svarbu. Bet taip pat esam labai dėkingi visai visuomeniai. Po šių žodžių aš norėčiau pakviesti poną Bonį. Ir prašau, kad jis užimtų savo vietą Aš pasiimu savo kortelę ir mes susikeisim vietoje, vietomis. Jūs užimsit mano vietą čia tribūnoje. Okay. Dear... Mėly kolegos, e, gerbiami pranešėjai, jų gerbiamiausias Džani Lavija. Aš nesu Džovanis Levija, bet aš pritariu jo idėjams ir man, džiaug, ir man smagu atstovauti aplinkosaugos, aplinkos komitetui. Tiesą sakant, niekuomet neturėjau dar progos posėdį pradėti, e, kai prieš mano akis sėdi ITRE ir ENVI komitetai ir net buvęs Lenkijos ministras pirmininkas Džerzi Buzikas. Dažnai čia matom, kaip ministrai su mumis bendradarbiavo, bet šį kartą net ministras pirmininkas dalyvauja. Taip pat esu labai dėkingas, kad ponas Boni atėjo, kuris vėliau papasakos labai įdomių naujienų. Taip pat labai džiaugiuosi e, šiandienos viešajame klausime apie mobilę sveikatą pasveikinti visus susirinkusius, ypač komisijos narį atsakingą už sveikatą ir saugą ir kitus pranešėjus, kurie dalyvaus šiandienos posėdėje ir galės pristatyti daug įvairių pozicijų apie tai, kas yra techniškai ir politiškai labai sudėtinga tema. Tikimės, kad galėsime pasiekti tikslų susijusių su mobiliosios sveikatos raida Europoje, juridinių požiūrių, institucinių požiūrių. Taip pat kalbėsime apie saveikumo ir standartizavimo poreikį ir reikalavimus tai sričiai. Turiu pasakyti, kad mobilioji sveikata nėra e, kažkoks naujas politinis šūkis. Tai e, E, naujai atsiverusi galimybė. Taip pat tai yra būtinybė. Piliečiai tai supranta ir džiaugiasi, kad šioje srityje vyksta pokyčiai. Sveikatos apsaugos sistemoms Europoje iškyla naujų iššūkių, pavyzdžiui, gyventojų senėjimas. Be to padidėjo biudžetinis spaudimas. Šiuo požiūriu mobilioji sveikata galėtų būti tarp priemonių, leidžiančių išspręsti šios iššūkius ir leidžianti sutelkti dėmesį į sveikatos apsaugą orientuotą į pacientą. Taip pat mes galėtumėm siekti E, geresnės sveikatos apsaugos sistemos ir jos efektyvumo didinimo. Dabar man didelė garbė suteikti žodį komisijos nariui Viteniu Andriukaičiu, kuris yra atsakingas už sveikatą ir maisto saugą. Jis pasakys pagrindinę šiandienos mūsų klausimo kalbą. Gerbiamas komisijos nariai, žodis jums. Aloizo, dėr, ježi, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami pirmininkai, aš labai džiaugiuosi čia būdam. Dėkuoju už tai, kad mane pasikvietėt į šį perspektyvų renginį ir suteikėt man galimybę kalbėti apie skaitmeninius pokyčius bei jų poveikį piliečiams ir sveikatos apsaugos sistemams. Pažiūrėkim dabar į mobiliuosius telefonus. Ir turbūt visi telefone turi tokią programėlę, prietaiką, kuri yra sveikatos reikalams skirta. Turbūt visi turite savo kišenėse tokių dalykų. Taigi jūsų sveikata jūsų kišenėje labai geras dalykas, ar ne? Jūsgi žinot, kad skaitmeninių technologijų spartus uh, augimas ir mobiliosios sveikatos taikymas atveria milžinišką potencialą sveikatos apsaugai Europoje. Mobilioji sveikata yra perspektyvis rytis, joje yra daug inovacijų, būtent bus pasiekta gerų rezultatų ir tai bus skaitmeninės revoliucijos dalis. Prieš mažiau negu dešimt metų skaitmeninės programėlės ir, sprendim, ir, ir skaitmeniniai sprendimai atėjo į mūsų kasdienį gyvenimą ir tai užtikrino socialinę E, sveikatą, psichinę sveikatą, medicinos apsaugą visuose sektoriuose. E, sveikatos ir gerovės prietaikos mm, labai išpopuliarėjo. Nuo 2013 iki 2015 metų jų atsirado dvigubai daugiau. Pagal kai kuriuos skaičiavimus daugiau negu 160 tūkstančių sveikatos ir gerovės e, prietaikų skaitmeninėse platformose egzistuoja. Uh, E, šios programėlės yra skirtos e, sveikam gyvenimo būdui, sveikatai, mytybai, bet to jos gali būti ir labiau kompleksinės, kai kurios iš jų gali būti skirtos tam tikrų lygų ir gydimo organizavimui. Piliečiai vis dažniau tomis programėlėmis naudojasi, kad galėtų stebėti savo programą, savo fizinę būklę ir e, E, lygos eigą. E, programėlės įtakoja e, gyvenimo būdą, valgymo įpročius, fizinį aktyvumą. Jos gali stebėti gyvenimo būdo ir elgesio pokyčių įtaką. Mobiliosios, mobiliosios sveikatos programos padeda visuomenės mobilizavimu ir skatina žmonės dalyvauti laisvanoriškose konsultacijose apie sveiką gyvenimo būdą. Tokios programėlės buvo labai veiksmingos. ŽIF E, prevencijai, ypač e, tose bendruomenėse, kur rizikos lygis labai aukštas. Taip pat tai yra labai svarbu kitų lygų rizikos valdymui. E, dabar jau pastebėjome, kad yra panaudota viena programėlė rūkimui kontroliuoti. Paskaičiuota, kad dėl vienos programėlės 180 tūkstančių rūkorių metė rūkyti po trijų mėnesių. Yra ir kitų gerų programėlių pagalbiniam gydimui. E, programėlės padeda pacientams teisingai vartoti vaistus, pavyzdžiui, medikamentus ir užkirsti kelią e, medicinėms klaidoms. Tačiau supraskime, kad yra ir daug tokių programėlių bei prietaikų, kurios nėra pakankamai kontroliuojamos, jų kokybė ir patikimumas kelia rimtą susirūpinimą vartotojų tarpe ir neaišku, ar tos programėlės iš tiesų gali būti naudingos. Todėl jos nėra uh, jos netarnauja visuomenės ir asmens sveikatai, užtikrintami e, asmenų, asmens duomenų kokybę, turime užtikrinti klinikinės praktikos gerinimą. Matome, kad vis daugiau yra naudojamos programėlės chroniškų lygų gydimui. E, žmonės turi savo asmeninius duomenis įvesti į tas programėlės ir tikimasi, kad tai bus vis dažnesnis atvejis, bet tai sukels tam tikrų problemų. Komisija yra pasirengusi tuos trūkumus pašalinti. Mes pradėjome uh, kurti uh, pramoninio masto mobilėje programėlę, kuri leis mobiliosios veikatos kuriejams uh, prisitaikyti prie asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Šis procesas jau priartėjo prie pabaigos ir tų programėlių kūrimo kodeksas atsižvelgia į valstybių narių ir domenų apsaugos tarnybų reikalavimus bei interesus. ES lygmenių turime sukurti, ga, sukurti gairias tokių programėlių vertinimui. Tos gairės suteiks bendrą modelį pagrindiniams kriterijams pasverti, kad galėtume sveikatos prietaikų patikimumą ir kokybę garantuoti. Kitas svarbus dalykas ateityje turėsime sukurti Europos kokybės standartus, kad uh, jais vadovaujantis būtų kuriami sveikatos ir gerovės uh, E, kuriamos sveikatos ir gerovės programėlės. Europos komisijoje yra įsteigtas specialus komitetas tam tikslui. E, jis palaiko viešas konsultacijas apie tai ir palaiko ryšį su programinės įrangos kuriejais, kad būtų aiškiau suvokiami saugumo pavojai, naudojantis prietaikomis bendrai, skaitant ir mobiliosios sveikatos prietaikas. Reikia apibriežti naujus būsimus žingsnius ES politikoje. Valstybės narės kaip tik dabar galvoja apie apie tų veiklos rūšių rezultatus. Ir e, yra įsteigta speciali mobiliosios veikatos darbo grupė, kuri greitai pateiks ataskaitą, kurioje bus įvertinami bendri iššūkiai ir rekomenduojamos galimybės ateities bendradarbiavimui. Greta politikos iniciatyvų me, mobilioji sveikata gauna vis daugiau reikšmės Europos moksliniuose tyrimuose ir inovacijose, skiriama vis daugiau finansavimo ir manoma, kad e, rengiant kitą horizonto 2020 programą nuo 18 iki 20 metų taip pat bus daugiau dėmesio skiriama mobiliai sveikatai. Keletas žodžių apie elektroninės sveikatos priemonių reikšmės didėjimą sveikatos apsaugos sistemose ir kokiu iššūkiu mes dar čia matome, ką komisija daro, kad juos atremtume. Skaitmeninės priemonės leidžia modernizuoti sveikatos apsaugos sistemas ir prisitaikyti joms prie pagrindinių šiandienos iššūkių, tai yra gyventojų senėjimo ir didėjančio lyg, chroniškų lygų e, masto. Be abejo, suprantame, kad e, viešieji sveikatos apsaugos tyrimai turi būti remiami taip pat. E, E, turi būti sukurtos visiems prieinamos ir atsparios sveikatos apsaugos sistemos. 2016 metų augimo apžvalgoje yra labai aiškiai kalbama, kaip elektroninė sveikata prisideda sveikatos apsaugos gerinimą naujais kanalais ir leidžia suteikti tikslingą sveikatos apsaugą ir sumažinti net hospitalizacijos atvejus. Mes visi žinome, kad elektroninės sveikatos paslaugų įgyvendinimas yra uh, susijęs su vietos ir regionų lygmeniu. Ir dažniausiai tai vyksta mažais mastais. Europos ir tarptautinių standartų nėra arba jie nėra visiškai taikomi. Todėl, kad e, nepakanka saveikių e, informacijos ir komunikacijos technologijų sprendimų. Tai, kad sa, e, sistemos yra nesaveikios, duomenų ir elektroninių duomenų, elektroniniai duomenys apie pacientų sveikatą negali būti lengvai perdodami. Uh, Keitimasis apie e, pacientų e, sveikatos būklė vyksta labai lietai ir nedideliais mastais. Tai kelia labai rimtų iššūkių. Tai yra rimtas iššūkis, rimtas kliuvinys e, pacientų laisvam judėjimui. Tai sukuria sveikatos apsaugos fragmentaciją ir trukdo gerai suteikti skubę pagalbą. Todėl labai daug piliečių nesinaudoja novatoriškomis sveikatos apsaugos priemonėmis ir paslaugomis. Bendrojosios rinkos skaitmeninė strategija priimta 2000. 15 metais reikalauja, kad elektroninės sveikatos sprendimai būtų standartizuoti ir saveikus. Sveikatos apsaugos sektorius gali praturtinti savo kaip skaitmeninio augimo variklio potencialą. Artimiausiais metais e, matome, kad elektroniniai duomenys apie pacientų sveikatą ir gautus receptus turės būti perdodami greičiau Taip, e, tai yra numatyta skaitmeninio komunikacijos paketo priimto 2016 m. balandžio 16 d. rėmuose. Europos komisija, kuria e, infrastruktūrą e, duomenų apie pacientų sveikatą keitimusi. Ta struktūra per ketverius metus turėtų būti užbaigta. Kol kas egzistuoja labai daug skirtumų tarp ES valstybių narių ir ES komisija ketina sukurti ataskaitą ir parengti rekomendacijas apie uh, E, pacientų prieigą prie jų pačių skaitmeninių duomenų. Taip pat norėčiau pabrėžti telemedicinos reikšmę ir Europos e, referencinių tinklų e, vaidmenį ateityje. Tie tinklai tarnauja kovai su lygomis. Jie leidžia Europos sveikatos apsaugos sistemą skaitmeniškai priartinti prie paciento. Ir tuo tikslu telemedicina turi veikti sėkmingai. Tuo pat metu mes suprantame, kad per tą tinklą yra sukūriamos pacientų duomenų registra, registracijos registrai. Norėčiau parodyti vieną skaidrę. Čia yra Kobe, Japonijoje. super K kompiuteris. Reali infrastruktūra. Ro, ta skaidrė rodo, kad Japonija yra pasirengusi surinkti duomenis ir Japonijos infrastruktūra yra pasirengusi ateičiai. Aš turiu svajonę, kad ateis toks laikas ir Europoje. Kad ateis toks laikas, kai mes tuo pačiu galės pasigirti ir Europoje. Gal tai yra neįmanoma. Gal dar neįmanoma kalbėti apie tokius dalykus, bet mes puikiai žinom, kaip e, e, kai, kurios, kai kurie projektai, pavyzdžiui, EBUS arba Galileo, sėkmingai vyko, kaip mes sugebėjome sutelkti jėgas ir pajudėjome į priekį, kurdami tokią infrastruktūrą. Su elektroninės sveikatos priemonėmis bus įmanoma surinkti didelius kiekius duomenų, kurias galėtų panaudoti moksliniam lygų tyrimui, e, efektyviam gydimui ir paciento saugumui skaitmeninės pramonės paketas, apie kurį aš kalbėjau anksčiau, apima ir Europos debesijos iniciatyvą ir suteiks Europos mokslininkams, pramoniai ir e, valstybės administracijai galimybės per pasaulinio lygio infrastruktūrą kaupti duomenys, juos perduoti, juos apdoroti, bus tam sukurti galingi kompiuteriai. Mano nuomonė, tokia infrastruktūra turėtų būti sukurta ir tam, kad sveikatos duomenys galėtų uh, e, būti struktūrizuojami pagal bendrą pažangių skaitmeninių apdorojimų projektų sistemą. Mes suprantame, kad e, komisija parengdame savo ataskaitą kalbės apie elektroninės sveikatos galimybių didinimą, piliečių galimybių gerinimą ir sveikatos apsaugos tobulinimą. Piliečiai turi vadovauti, turi mėgautis laisvę gyventi ir palaikyti ryšį su savo sveikatos apsaugos e, užtikrintojais. Tiek daug perspektyvų išvelgėme ateityje. Europos komisija yra pasirengusi daryti viską, ką galima, kad mobilioji sveikata pagerėtų, kad mobilioji sveikata pagrįsta puikia mintimi, kaip priartinti Europą prie piliečių. Mano atsakymas būtų toks. Per mobilėją sveikatą pasirinkę gerus kelius, mes galime nuvežti Europą prie piliečio, priartinti ją prie piliečio. Ypač, kai kalbam apie lygos prevencijas, apie sveikatos skatinimą, apie žmonių saugumą, tai bus e, rimtas iššūkis mums ateityje. Ačiū. Your... Gerbiamas komisijos nary, labai ačiū Jums už Jūsų labai aiškius žodžius e, ir už e, labai nemažas ambicijas. Uh, kurių ir mes turime šio požiūriu. Piliečiai tai supranta, šios technologijos yra prieinamos praktiškai visiems ir aš manau, galime to naudotis, pasinaudokim tą galimybę. Žinau, kad jūs turite uh, iš, išvykti, bet žinau, kad uh, jūsų kolegos liks. Uh, tad uh, sėkmės einant uh, šituo revoliucingu skaitmeniniu technologijų keliu Europoje. Na, norėčiau pasakyti, kad. Uh, turime labai gerą pavyzdį, realų bendradarbiavimo pavyzdį. Dalyvauja visos valstybės narės, daugybė suinteresuotų šalių ir iš tiesų būtų puikus metas kalbėti apie tai, kaip būtų galima eiti į priekį ir sukurti tokią superkompiuterių infrastruktūros centrą, kur būtų galima spręsti klausimus susijusius su domenų masyvais, kur būtų galima kalbėti apie novatoriškas e, e, galimybės, kad Europa pasirodytų kaip tikra lyderė šioje srityje. Dėkui. Thank you, uh, distinguished panelists. Ačiū. Uh, prie mūsų podime prisijungia mūsų prelegentai. Pradėsime pirmąją sesiją. Kalbėsime apie mobiliosios sveikatos galimą naudą. Šiandien su mumis trys pranešėjai, puikus pranešėjai. Pirmiausia, žodis. Uh, daktarė Angelos Kasienos, kuris yra doktorantas iš Londono universitetinio koledžo. Užsimintis tai, taikomaisiais sveikatos apsaugos tyrimais, jis kalbės apie tai, e, kaip spręsti Europos pagrindinius sveikatos apsaugos iššūkius e, nuo lygų gydimo prie prevencijos. Labai ačiū uh, už kvietimą į šios labai svarbius viešus uh, klausimus. Pabandysiu klausimą pristatyti mokslininko požiūriu. E, dirbu Londono universitetinėme koledže e, taikomųjų sveikatos apsaugos tyrimų e, skyriuje ir kalbėsiu apie tai, kaip reikėtų spręsti Europos pagrindų sveikatos apsaugos iššūkius, kaip pereiti nuo likų gydimo prie prevencijos. Esu tikras dauguma, esame esate matę tokį grafiką, matome, kad Europos gyventojų skaičius didėja ir e, tai yra pagrindinis iššūkis, ypač 20-aisiais, ir e, visuomenė sensta. Tai e, kelia kelias pagrindinius iššūkius. Gyvename ilgiau, bet tai nereiškia, kad sveikiau. Sveikas gyvenimas panaš, e, e, paprastai vertinamas, e, yra gyvenimo metais pakoreguotas pagal gyvenimo kokybę ir, ir tai ne, nesikeičia, aišku, vis daugiau žmonių serga. Se Mm, e, demencija, Alzheimerio lyga, lėtiniam lygom 87 procentai maždaug ir aišku dėl to branksta sveikatos apsauga. Pavyzdžiui, e, su tabako susijusios e, lygos kainuoja apie 100 milijonų eurų eurų per metus. Žinome, kad e, daugumo, daugumai lėtinių lygų e, galima užkirsti kelią. Tai reiškia, kad a, e, a, rizikos veiksnius galima a, lyti, pavyzdžiui, kad tarkim tabako vartojimas, nepakankamas mankštinimasis, nesveika mytyba. Tai reiškia, kad Na, taip pat e, e, galima lengviau pasinaudoti sveikatos apsaugos paslaugom ir e, aišku yra didžiulė neligybė, jeigu palygintumėm Europos valstybės, skirtinga labai gyvenimo trukmė. Ir tai, kad randasi naujų technologijų, rodo, kaip svarbu bendradarbiauti tarptautinių lygmenių, kad būtų galima užtikrinti ir ligonių sveikatą geresnę ir etinius standartus. Ką matome šioje skaidrėje, e, tai yra lėtinių lygų našta Europoje. Jeigu palygintumėm su Afrika, pavyzdžiui, kur pagrindin, pagrindinė mirties priežastis yra užgrečiamosios lygos, kaip pavyzdžiui, živ arba malerija, Europoje pagrindinė problema yra lėtinės e, lygos. Ir kai, kai kalbame apie lėtinės lygas, e, daugiausia kalbame apie tokias lygas kaip vėžys, hipertenzija, diabetas, insultas ir taip toliau. ir tai sudaro apie 80 procentų sveikatos apsaugos e, išlaidų. Ir kaip sakiau, e, visi rizikos veiksniai yra išvengiami. Taigi e, didesnė kaina ir ilgesnės tyrimo laikas iš tiesų reiškia, kad reikėtų pereiti prie didesnio dėmesio prevencijai. Tai nereiškia, kad nereikia skirti lėšų lygų gydimui. Uh, Tai reiškia, kad lygų, e, lygų prevencijai reikia skirti daugiau dėmesio ir finansavimo. Kai kalbame apie e, prevenciją, ką turime galvoje? Daugiausia tai gal, kalba eina apie tai, kad reikėtų anksčiau diagnozuoti lygas, reikėtų anksčiau nustatyti e, lygų požymius ir simptomus. Uh, Tai taip pat ir profilaktiniai patikrinimai, taip pat reikia e, keisti e, ligonių elgseną, kad pavyzdžiui, e, jie turėtų daugiau mankš, mankštintis, galbūt kitaip. Na ir čia pradame kalbėti apie mobilėją sveikatą, kaip tai apibrėžiama. Ir paprastai tai apibrėžiama yra kaip medicinę praktiką, naudojantis mobiliaisiais e, prietaisais. Ir, pavyzdžiui, galėčiau pasakyti, kad šiandien mes bandome sukurti mobilę prietaką, kad galėtumėm rinkti gyvenimo kokybės duomenis, kad būtų galima suosmeninti sveikatos apsaugą, kad būtų galima gerinti bendravimą tarp ligonio ir gydytojo. Ir e, svarbiausia, tai galėtų padėti uh, e, ligonėms laikyti gydytojo nurodymų, vartoti vaistus vaistus, gali padėti priimti klinikinius sprendimus, vis daugiau gydytojų naudojasi mobiliaisiais prietaisais, kad priimtų sprendimus, tarkim, naudojasi kontroliniais sąrašais mobiliuosiuose prietaikuose, tuo naudojasi labai daug gydytojų. E, iš tiesų svarbu galvoti tai, kad e, ligoniai vyktų savistabą. Pavyzdžiui, prieš porą metų dirbau Kimbridžo universitete, ten kūrėme prietaiką, kurią naudodamasis ligonis galėtų padaryti nuotrauką apgamo ant savo kūno ir galėtų pasinaudoti algoritmų, kad apskaičiuotų e, rizikos veiksnius, kokia būtų tikimybė, kad tas e, apgamas virstų melanoma e, vėžio forma. Ir aišku, galima to naudotis ieškant informacijos prieš keturis metus Europoje atliktas buvo tyrimas, jei neklystu, PWC ir skaidrėje matome atsakymus, ko ligoniai tikisi. Uh, iš e, e, mobiliosios e, sveikatos bei informacijos, nori pagalbos valdant lėtinės lygas, kad būtų galima geriau bendro, bendrauti su, su medikais, valdyti informaciją ir taip toliau. Kalbant apie mobilę e, sveikatą reikia, reikia tyrimų, reikia nustatyti prioritetus, remiantis įrodymais, remiantis tuo e, e, literatūroje jau yra rekomendacijų. Tai iš tiesų tai integruojama į egzistuojančią sveikatos apsaugos sistemą ir reikėtų pasinaudoti turimais standartais, kad būtų galima užtikrinti ligonių saugumą. Uh, Ir e, jį reikia laikytis dalyvavimo e, principo. E, tai reiškia, kad ligoniai, visuomenė, gydytojai ir tikslinė populiacija turėtų dalyvauti, kuriant tokias prietaikas, kad tai atitiktų jų poreikius. Iš tiesų, tie sprendimai turi būti tvarus, nes ilgojo laikotarpio naudotis tokia prietaika yra iššūkis. Iš tiesų, tai e, svarbu ne tik tai techninių požiūrių, bet reikia, reikia turėti ir įrodymų, jos, jais reikia remtis priimant politikos sprendimus, kad pavyzdžiui Europos parlamentas galėtų e, priimti sprendimą remdamasis e, informaciją, kad tai būtų saugus sprendimas. E, kalbant tokių prietakų, apie tokių prietakų naudojimą. Ir dar ką e, pastebėjau, e, atlikdamas įvairias apklausas apžvalgas, kad iš tiesų prietaikos turi būti pagristos mediciniais įrodymais ir labai nedaug jų yra vert, įvertinta tokiu požiūriu, tad tai būtų labai svarbus aspektas. Iš tiesų, ką, ką turime galvoje, kai sakome, kad reikėtų prietaiką ar sistemą įvertinti, ar tai būtų E, mobiliosios sveikatos apsaugos sistemą ar ne. Reikia tris dalykus įvertinti. Tai e, yra tai, ar E, tai atlieka tai, ką turi daryti, ar atitinka paskirti, ar tai prieinama yra įvairiose kontekstuose ir e, kiek e, veiksminga yra, kiek rezultatyvi. Tai aišku, yra didžiulis potencialas gerinti paslaugų teikimą, gerinti sveikatos apsaugą ir svarbiausia reikia užtikrinti geresnius rezultatus ligoniui, gerinti jo gyvenimo kokybę, tarkim, sumažinti lėtinių lygų diagnozių E, skaičių, bet ko mums reikia, tai labai e, kokybiškų, galingų klinikinių tyrimų. Tai e, Tai reiškia, kad mums reikia, kad daug pacientų dalyvautų, kad turėtumėm pagristas išvadas. Tai Tai iš tiesų yra kuriami modeliai, dalymas standartais. Aš tik tai norėjau pateikti pavyzdį, kad iš tiesų tai yra nelengva, tai reikalauja daug laiko ir finansavimo, kad būtų galima padaryti saugias išvadas, kad, kad, kad tarkim, ar intervencija, ar pietika veikia, yra rezultatyvi. Pavyzdžiui, tai e, turi būti kokybiški e, tyrimai. A, e, rezultatumo tyrimais, taip pat reikia ekonominio naudingumo analizę atlikti, kad, kad e, iš tiesų ar naudojant tokią prietaiką sumažės sveikatos apsaugos išlaidas ar ne. Ir dabar nėra tokių intervencijų ar prietaikų, kurios atitiktų uh, E, tokius standartus, tai nereiškia, kad tai nenaudinga yra. Ne tą noriu pasakyti. Noriu pasakyti, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti į vertę tokių prietaikų ir kurti patikimas, rezultatyves sistemas. Prie jau dabar prie paskutinės skaidrės. Jį reikėtų išskirti keturias pagrindinius dalykus, tai norėčiau pasakyti, kad e, reikėtų susitelkti į, į tai, kad, kad tos technologijos būtų įsisavinimas, nes labai dažnai daug kas padedama yra į stalčių ir nenaudojama, nėra tenkinami poreikiai tai ir iš tiesų reikėtų, kad prietaikos būtų pagristos moksliniais įrodymais. Taip pat mums be abejo reikia kokybiškų tyrimų. Ir kad e, tokie tyrimai būtų, reikia daugiau finansavimo. Ir e, e, džiaugiuosi, kad dėmesys tam skiriamas skelbiant konkursus. Ir iš tiesų turėtų būti galima pasiekti tas grupės kurias sunku pasiekti ir turime būti atsargus. At, e, jeigu, tarkim, ligoniai neturi finansinių galimybių įsigyti išmanųjį telefoną arba galbūt tai yra vyresni gyventojai, e, tai iš tiesų e, turime skirti dėmesio ir jiem, kad užtikrintumėm sveikatos apsaugos lygybę visiems. Dėkui. Dėkuoju ponui Kasjanos už pristatymą. Man tikrai, e, mane tikrai džiugino jūsų pagrindinės naujienos, nau, pagrindinė informacija. Tai yra, pavyzdžiui, tai, kad e, M sveikata turėtų sumažinti, mobilios veiklas turėtų sumažinti neligybę. Mes atstovaujam 500 milijonams piliečių. Jie tikrai nenori taiksyti su neligybė ir jie nenori būti kaip nors nubausti, todėl kad jie yra kažkurioje konkrečioje teritorijoje. Taigi tikrai ta neligybė yra didžiulė ir manau, kad Pasitelkdami skaitmeninės technologijas mes galėsime sumažinti tą neligybę, tą atskirtį, pasinaudodami naujausiamis galimybėmis atsiviriančiomis galimybėmis. E, dabar norėčiau suteikti žodį mūsų antram kalbėtojui, Marijus Barkovski. E, jis yra Adamt grupės, skaitmenės medicinos vadovas, jis kalbės apie labiau į asmenį orientuotą ir e, rentabilę sveikatos apsaugą. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponės ir ponai. Aš esu Marius Barkovskis. Aš atstovauju Adamet grupę ir norėčiau Jums pristatyti inovacinius, inovacinius e, metodus skirtus sveikatos priežiūrai. Visų pirma, norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į tris e, faktus. Kaip kad e, kalbėjo, anksčiau kalbėjo asmenys, demografiniai pokyčiai, dėl demografinių pokyčių reikės mažinti reikės daugiau lėšų, e, ir, bet yra apkarpomos, apkarpomos išlaidos sveikatos apsaugos e, srityje. Mes esame labiau globalizuota e, visuomenė pastaruoju metu ir dabar kol kas yra, nėra pakankamai tinkamų sprendimų šioms problemoms. Ateičiai reikia tikrai naujų sprendimų Ir reikėtų pagalvoti, ar mes esame pasirengę naujiems sprendimams moderniai technologijai. Taip, mes esame pasirengę. E, ir pagal vieną tyrimą 60 e, pagal PWC tyrimą 60 e, procentų piliečių teigia, kad jie yra pasirengę naudotis telemedicina. Ar yra mokslinių įrodymų, kurie pagrindžia tai, kad telemedicina yra veiksminga? Taip. Tokių tyrimų yra. Jo, jie buvo padaryti Junktinėje karalystėje. Ir čia matote, kad hospitalizacijos rizika sumažėja 40 procentų, 13 procentų, o santykinė mirties grėsmė sumažėja 41 procentų. Mes turime dar vieną tyrimą iš Lenkijos. Jie atliko Marek e, Kšistanek iš Silezijos universiteto. Buvo tyriami beveik 200 pacientų, kurie sirgo paranoidinę šizofreniją. Šis tyrimas buvo vykdomas 12 mėnesių, buvo išanalizuoti klinikiniai duomenys ir pamatėme, kad buvo matyta, kad tie parametrai pagerėjo. Taigi ateičiau tikrai reikia naujų sprendimų. Mes turime koordinuoti sveikatos apsaugą ir pasitelkti telemediciną. Mes turime mm, kokiu nors sprendimų. Ponios ir ponai, taip, sprendimų yra. E, tai yra medivio. E, E, pirmoji sertifikuota telemedicinos klinika. Tai nėra dar vienas įrenginys. Tai yra tikras sertifikuotas e, įrenginys, antros aklasis įrenginys kuriuo naudodamės įranga, kurią naudodamės mes galime gydyti pacientus. E, tos įrangos charakteristikos yra tokios. Visų pirma, jie naudotis galima vykdyti telekonsultacijas kaip jau buvo minėta, ši įranga nėra tiesiog tik vaizdo konferencija. E, vaizdo konferencijos įranga. Tai yra sertifikuota klinika. Mm, sertifikatai buvo suteikti būtent 2A e, klasės mm, medicinos prietaisų kategorijai. Taigi gydytojai tikrai gali būti tikri, kad e, pacientai bus gydomi patikimai. Antrasis bruožas yra tai, kad e, tą įrangą galima rinkti medicinos, medicinos įrašus, e, nes e, pacientai galės pasinaudoti, rasti tos įrašus bet kada ir galės naudotis, dalintis tais įrašais ir su kitais gydytojais, Mm, ir kitose šalise, ir su kitais pacientais taip pat. Taip pat mes galime e, rinkti tuos duomenis per mūsų judžiasias, mobiliasias e, prietaikas. Medivio pagerins e, terapijos veiksmingumą. Aš neminėsiu visų privalumų, bet norėčiau parodyti jums e, skaidrės, kuriuose yra paminėta, kokios yra, kokie yra pagrindiniai privalumai. Pacientai tiesiog greitai galės pasinaudotis medicinos paslaugomis per telekonsultacijas. Gydytojai privalumai atsiranda todėl, kad e, gydimas yra veiksmingesnis. Na, o apskritai sveikatos apsaugai E, atsiranda privalumas, toks privalumas. Tai yra, gydimas tiesiog yra daug veiksmingesnis ir e, sumažinamos sveikatos apsaugos išlaidos. Taip pat e, yra surenkamos epidemiologinės, statistinės, surenkame epidemiologinės statistiniai duomenys, yra stebima vaistų terapija optimizuojama vaistų politika, atnaujinami centriniai registrai, yra išduodami elektroniniai receptai, elektroniniai siuntimai e, ir vykdomos telekonferencijos. Tai paminėjo taip pat ir mūsų komisijos narys prieš kelias minutės. Na, o dėl saugumo. Kas, ką galėčiau pasakyti apie saugumą? Nes e, tikrai dažnai, kalbant apie duomenio, duomenis, apie medicinos duomenis, yra klausimai apie saugumą. Saugumas yra pilnai užtikrintas. Labai svarbu, kad ši sistema būtų saugi. Medivio yra visiškai saugi, mes turime sertifikatą, kuris įrodo, kad e, ISO, turime ISO sertifikatą ir 2A e, klasės sertifikatą ir tai rodo, kad šis reginys yra saugus. Taigi, ponios ir ponai, aš turiu tokią svajonę, kad Medivio atsiras, kad Medivio bus e, integruota Europos medicinos platforma, medicinos platformos dalis ir pacientas bus dėmesio centre. Šis produktas buvo sukurtas kartu su Adamed. E, tai yra įmonė, kuri yra inovacijos lyderė farmacijos e, sektoriuje Lenkijoje ir kartu su Silver Media įrangos, programinės įrangos, e, medicinos prietaisams, procesams kūrėja. Dėkuoju, ponios ir ponai. Hmm. Uh, Labai ačiū, ponė Borkovski. Man atrodo, ne tik aš išgirdau naujos informacijos apie naujus dalykus šiame bendrame e, paveiksle. Viskas, ką Jūs pasakėte, mane įtikino ir suteikė vilties. O dabar turime galimybę leisti Santė generalinio direktorato atstovams tris minutės pasakyti, kad trumpai pristatytume viską, kas yra padaryta. E, turime šios direktorato atstovų ir kitų komisijos pareigūnų. Prašom žodis jums. Okay, this one. Thank you. Šis mikrofonas, ačiū. Aš esu Tepani, esu atsakingas už e, sveikatą per sienas ir elektroninę sveikatą už atskirą skyrių. Galite sakyti, kas yra bendro tarptų dviejų dalykų e, - sveikatos per sienas ir elektroninės sveikatos. Iš tiesų, čia yra labai daug bendrų dalykų. Jeigu pažvelgtumėm į e, sveikatos apsaugą per sienas, pamatytumėm, kad ji yra pagrista specialia direktyva. Ir kai vis daugiau galėsime naudoti elektroninę sveikatą, e, sveikatos apsauga per sienas taps žymiai efektyvesnė, bus e, žymiai lengviau suteikti medicinos, pavyzdžiui, gydytojo konsultacijas per sienas, e, nepriveršiant paciento keliauti. Manau, kad tokiu būdu mes aiškiai matome, kad paciento teisės gali būti sklandžiai įgyvendintos per elektroninės prietaikas. Tiesa ta, kad e, mobiliosios veikatos prietaikos dažnai yra e, pritaiktos sveikatos apsaugai ir atrodo, kad žmogus tarsi savo rankose turi savo sveikatą. Tačiau, kai mobiliosios sveikatos oficialiai metodai pradedami taikyti plačiau sveikatos apsaugai, pacientams atsiveria galimybė naudotis teisę į sveikatos apsaugą naujoviškai. Valstybės e, lyderės, daugelis iš jų yra iš ES šiaurės, pademonstravo, kad ne tik jauni pacientai naudojasi tokiomis nuotolinėmis prietaikomis. Iš tiesų ir vyresnio amžiaus pacientai tą daro. Paprastai tokiems žmonėms pagalbos reikia daugiau. E, pavyzdžiui, matėme pavyzdžių, kaip e, fizioterapija gali būti suteikiama per elektroninę prietaiką, per telemedicinos uh, programas internete. Vyresnio amžiaus pacientai tokiu būdu gali pasinaudoti programėlėmis, kurios, pavyzdžiui, pagerina jų um, drausmingumą vykdant sveikatos gydimą. Baigdamas noriu trumpai pasakyti, kad Santė generalinis direktoratas labai glaužiai bendradarbiauja su ligonių organizacijomis ir mes organizuosime labai didelę konferenciją, per kurią e, pažymėsime e, direktyvos sveikatos apsaugai per sienas metinės, tai įvyks spalio 24 dieną. Ten mes pademonstruosime, kokios naudos atneša mobiliosios sveikatos prietaikos ir kaip telemedicina gali pasitarnauti pacientams. Very. Labai ačiū, jūs būtumėt labai geras Europos parlamento narys. Mes esame pratę dvi minutės kalbėti, o jūs į tris minutės tiksliai tiksliai tilpote. Sveikinu. Dabar artėjom prie labai svarbios mūsų konferencijos dalies spontaniški pasisakymai parlamentarams e, yra pažįstami. E, dalyviams galiu pasakyti, kad tai bus klausimų ir atsakymų sesija. Ir aš noriu pasveikinti poną Kosličiak, poną Silikiotis ir kitus kolegas, ponę Kalas ir ponę Verning iš Alde frakcijos kurie dabar dalyvauja mūsų postė. Jeigu norit pasakyti, prašom dabar 10 minučių galim pasikalbėti. Pone Ačiū už puikų pristatymą. Aš ne jums iš tiesų žodį suteikiu, aš suteikiu žodį ponui Količek. Šiaip, aš kiek žinau, turėjau kalbėti, bet vis tik uh, aš mielai perleisiu vietą poniai. Ačiū. Aš maniau, kad aš savo, nugirdau savo pavardę ir todėl labai nustebau, kai mane nutraukėt. Taigi, Turiu klausimą tokį. Dažnai girdime, kad e, reikia užtikrinti skaitmeninių prietaikų ir elektroninės sveikatos prietaisų saveikumą, kad e, būtų galima lengviau pasikeisti duomenimis tarp jų. O kaip bus su skirtingomis kalbomis? Taigi, įvairioms patologinėms e, būsenoms apibūdinti yra naudojami skirtingi terminai. Ar reikėtų pasirūpinti medicinės terminologijos suvienodinimu? Ar ponas Kulačiek? Labai ačiū. Aš esu iš medikų šeimos ir žinau šiek tiek, kaip šis sritis atrodo. Tarp mano klasiokų yra nemažai gydytojų. Taigi, pirmiausia, Visi daktarai tarpusavį kalbasi lotyniškai. Jeigu lotynai galėjo susitarti dėl terminų, tai turbūt ir mums neiškils problemų. Antras dalykas. Mes bandėme įgyvendinti elektroninės sveikatos sistemą Čekijos Respublikoje. Ir jeigu dabar reikėtų paprastai suvienodinti duomenų saugojimą ir tokius ligonių registrus internete turėti, gal tai būtų tiesioginių ryšių ar kažkaip, e, ta, tas registras būtų labai lengvai perkeliamas ir problemas būtų išspręstos. Jeigu lotyniškų terminų negalėsim naudoti, bet a, tai angliškus terminus galime pasinaudoti, bet anglų kalba labai lanksti ir kiekvieną žodį 20 variantų galima išversti. Todėl aš siūlau pasirinkti kitokią kalbą, pavyzdžiui, itin tikslę vokiečių kalbą. Dar kartą. Keitimosi duomenų bazė yra bendras protokolas, lygiai taip pat kaip ir e, kitose kompiuterijos sritise. Reikia aiškių terminų, turime tik taip įbriežti, kas ką reiškia, ar tai būtų lotyniškai ar kokia kita kalba. Jeigu mes susitarsime, tai tarkimės taip, kad kiekvienas pacientas galėtų turės savo registrą su savimi nes serveris gali labai lengvai išplatinti duomenis, gali įsilaužti kas nors į to serverį. Ir uh, tai, ką mes turim savo rankose, yra sunku atimti, ypač kai kalbame apie senesnius žmonės. Senesniems žmonėms visuomet reikia kompanionų. Minutes, uh... Kas dar tris minutės norėtų kalbėti? Pilietinės visuomenės atstovų matome nemažai. Prašom. Uh, thank you. Um, thank you for your presentations. Um... Pone Kalas, ačiū, ačiū už prezentaciją. Viskas, apie ką čia šiandien kalbėjome, yra susijęs su duomenimis. Ir kaip čia sakome, tie duomenys būtų panaudojami geram labui. Bet čia Europos parlamente mes dažnai diskutuojame, E, ta tema ir girdim prieštaravimą, žmonės bijo, kad jų duomenys bus pati, naudoti neteisingai. Ir žmonės sako, kad e, duomenys apie jų sveikatą yra patys jautriausi. Betgi tuo pačiu metu tie žmonės gali būti naudingiausi padedant žmonėms. Taigi kaip išvengti to prieštaravimo, kad pacientai žinotų, jog jų duomenys e, yra kažkam naudingi ir jie bus panaudoti tik tais geriems tikslams, kažkas mokslininkai galbūt gerų rezultatų pagal tos duomenys pasieks. Kaip uh, galima užtikrinti žmonėms, kad jų duomenys nebus panaudoti piktavališkai? Labai ačiū. Ar dar kas nors iš tribūnoje sėdinčių norėtų sureaguoti? Prašom. Well, That... Labai ačiū. Iš tiesų, šią temą mes kalbamės per visus mokslinius tyrimus. Uh, kaip tvarkyti duomenis. Nekalbam tik tai apie stambiausius duomenis. Aš aiškaus atsakymo negaliu pateikti, tačiau galėčiau pabandyti pasiūlyti, kaip šią problemą apeiti. Dažnai sakome, kad reikia aiškiai kalbėti su ligoniais, su visuomenė, kam tie duomenys bus pateikti, kas juos galės gauti. Pavyzdžiui, jeigu norim atlikti kokią studiją, mokslinį tyrimą, turim pasirašyti etinį protokolą. Protokolai yra labai svarbus ten yra nurodyta, kas tais duomenimis naudosis, kas e, galės prie jų prieiti, kaip jie bus platinami. Iš savo patirties aš žinau, kad e, nuo pat pradžios tampa aišku žmogui, kad e, jeigu jie duos duomenis, e, turėdami tokią iš ankstinę informaciją, jie neprieštaraus. Bet aš sutinku, kad ta problema nėra paprasta. E, tas klausimas yra labai sudėtingas. Manau, kad jis yra susijęs su daug skirtingų reglamentų skirtingose valstybėse, apie, su skirtingu požiūriu e, taikomų skirtingose šalise į duomenų saugojimą, duomenų naudojimą. Tačiau aš manau, kad šią problemą galima išspręsti ir mes pirmiausia turime aiškiai žmonėms paaiškinti, kam tie duomenys reikalingi. Aš praktiniu požiūriu galiu pasakyti, kad E, kurdami ir gamindami savo medyvyje produktus, stengiamės išlikti atviri pacientams. Turime jiems labai aiškiai pasakyti, kad jų duomenys yra saugomi ir e, fizinė prasme serverius mes turime, nenaudojam debesijos sistemos. Mes e, žmonės informuojame, kad tie duomenys yra anonimiškai saugomi ir jie po to gali būti panaudoti, pavyzdžiui, medicinių programėlių ar prietaikų kūrimui pavyzdžiui, elektroniniai sveikatos e, sistemai. Ir taip mes galime geriau sureaguoti į pacientų poreikius ir pasitarnauti gyventojų labui ilgalaikėje perspektyvoje. Taigi svarbiausia yra išlikti skaidriems, viešiems ir parodyti žmonėms, kokiu būdu duomenys ateityje bus panaudoti. Labai ačiū už aiškus ir trumpus atsakymus, o dabar aš turiu suteikti pirmininkavimą, perteikti savo pirmininkavimą kolegai Michal Boni, jis pirmininkaus kitai diskusijų daliai, žodis dabar jau jums. Uh, that, uh, uh are... Ačiū. pradėjome gilintis į temą. Ant Antroji sesija yra pavadinta kaip įveikti M sveikatos įgyvenimo kliūtis. Kalbė, e, kalbėjome apie saveikumą, domenų apsaugą ir dabar norėčiau suteikti žodį Ain Avikso e, paslaugų ir inovacijų generalinio sekretoriaus e, pavaduotoja iš Estijos socialinio reikalų ministerijos ir norėčiau pakviesti Mikel Pastorė iš e, Digital Europe e, sveikatos e, grupės. Norėčiau priminti, kad Europoje turime domenų apsaugos reglamentą ir dabar kaip tik tai jis gyvendamas. Tai reiškia, kad valstybės narės turi 54 galimybės įgyvendinti sprendimus ir aišku, Mm, kelia tam tikrą susirūpinimą, sveikata reikia tam tikrą sunerimą, vėjomės, kad kai kurios valstybės pasirinks e, kitokį kelią negu kitos šalis. Tad e, mes dirbame, Europos parlamente bendradarbiaujame su nacionaliniais parlamentais ir mūsų užduotis 17 metais įtikinti kolegas visose ES valstybėse narėse rinktis tos pačios pinigus. Yra taisyklių skirtų duomenų nuosmeninimui ir taip toliau, tačiau manau, kad į šią temą labiau pasigilinsime. Uh, Na, šioje klausimų dalyje suteiksiu žodį Ainui Aviksonui, jis kalbėjęs apie uh, duomenų apsaugą, nusavybę ir perkeliamumą. Ar dabartinės taisyklės ir reglamentavimas atitinka paskirti M sveikatos prietaikų Erksenos kodeksas. Tad e, tokia diskusijų tema žodis jums. Ačiū pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, gerbėmieji. Džiaugiuosi galimybę lankytis čia. Kaip matėte, pasiūliau ilgą pranešimo pavadinimą ir, aišku, pagrindinės mintis ten ir išsakytos. E, ir ar galiu trumpai atsakyti, taip turime tam tikrą sistemą, tačiau ne, nežinome, ar ta sistema atitinka paskirtą. Todėl pradėsiu nuo apžvalgos, koks yra e, tikslas. Girdėjome, sveikatos apsauga keičiasi ir e, daugiausia, daugiausia e, mūsų. Mūsų sistemos piramidė yra tokia, kad visų pirma yra pastatai, ligoninės, yra, yra tam tikros technologijos ir tikimės, kad e, tai pasitarnaus ligonių labai naudoju, sveikatos apsaugos sistema bus visai kitokia. E, ligoniai e, bus namuose, sveikatos apsauga ateis pas juos ir daug pagalbinių paslaugų turės būti integruotas, skaitant ir duomenės apie, apie ligonę. Daug girdėjome apie įrodymus ir iš tiesų pagrindinis tikslas yra rasti kuo rezultatyviausią sprendimą, tad iš tiesų e, remiamės įrodymais ir norime atlikti sąnaudų naudos analizę. Palyginti su valdymo šešos į apačią sveikatos apsaugos e, sistemos turėtų sutelkti į e, individą ir pabandyti sukurti kuo veiksmingiausias paslaugas ir vis daugiau įrodymų, kad e, ta naujoji sistema kur kas labiau veiksmingesnė. Taip pat girdėjome taip, kad Inovacijos jau beldžiasi į duris. E, prieš mane, kaip tik tai buvo padarytas pranešimas, taip pat ir Europos komisija e, finansuoja daug tyrimų projektų, visos valstybės narės daro tą patį, tai iš tiesų turėtume to pasinaudoti. Toks ir būtų tikslas Aišku, viskas prasidėjo ne čia, tikiuosi, daug, daug kas jūs esate susipažinę su ataskaita paskelbta prieš keturis su pusę metus, e-sveikatos darbo, darbo grupė, e, jo, jos darbė dalyvavo daug ekspertų, žinomas vadovas tik tai buvo tos grupės, jis visai nesenai baigė savo darbą kaip e, Estijos Respublikos e, prezidentas ir pagrindinis tikslas e, tos ataskaitos buvo išsiaiškinti, kaip būtų galima labiau personalizuoti sveikatos apsaugą ir įvardijo keturis pokyčių veiksmus ir pirmiausia, sakė, kad sveikata yra labai asmenis dalykas ir tam, kad duomenys ir informacija padėtų gerinti žmonių sveikatą, jie turi kontroliuoti tos e, duomenės. E, tai yra ligonių duomenės ir tai turi būti ligonio sprendimai. Derinant tai aišku ir bendradarbiavant su medikais, tačiau uh, uh, kartu tai turėtų būti ir kiti specialistai, nebūtinai gydytojai ir slaugydytojai. Prisiminkime ką, piramidę, kurią ką tik tai rodžiau. Daug domenų lieka institucijose ir e, nėra laisvai keičiamasi tais domenėm. Kodėl tai reikia pakeisti, kad e, turi būti laisvas domenų srauto tiekėjimas tarp sveikatos apsaugos institucijų ir, e, kaip taip pat buvo sakyta, ir tarp valstybių e, narių Bet tai turi būti tarp valstybinės sveikatos apsauga paslaugų integravimas, skirtingai negu kad piramidės atveju. Aišku, tai yra manoma tik tai, jeigu paslaugos bus susijėtos ir ligoniai patys bus įgalintojai tų jung, jungčių, naudodamėsi savo mobiliuoju telefonu. Tai bus dalis tos integruotos sistemos. E, ketvirtas dalykas - tai sveikatos revoliucija. Girdėjom komisijos narį, sakė, atėjo, atėjo metas, technologijos jau yra pasirengusios tam. E, iš tiesų, būtent tai ir turime padaryti. Ir vėlgi pakartosiu tai, kad ką daugelis jau sakė, technologijos negali didinti neligybės tarp žmonių technologijos gali kaip tik tai sumažinti tą atotrukį. Tai iš tiesų negalime leisti skaitmeninės atskirties, kaip tik tai galime tai mažinti, kad um, būtų labiau įtrauktos netokiose palankiose sąlygose esančios grupės. Uh Taigi ES lygmenį turim galiojančius teisės aktus, yra medicinos prietaisų direktyva. Ir, ir man, man regis sumos priemonės, kaip tik tai reglamentuojamos ten, ar tos, tos priemonės, kurių nereglamentuoja tie teisės aktai, kaip pavyzdžiui gyvensenos prietaikos ir taip toliau, galbūt tam būtų. Uh, taikoma produktų saugos direktyva arba atsakomybės už brokuotus produktus direktyva. Aišku, to kol kas nežinome, nes Europos teisingumo teismas nėra, dar nėra pateikęs išaiškinimo ir aš pakartosiu dar tą mintį. Yra labai daug nežinomųjo. Mokomės iš praktikos. Tačiau, ką žinome ir tai jau čia sakyta, tai tai kad yra daug teisės aktų dėl privatumo ir domenų apsaugos. Turime galiojančią domenų apsaugos direktyvą. Su jūsų pagalba Europos parlamente nacionalinės vyriausybės taip patvirtino bendro domenų apsaugos direktyvą, visi įsigalios už poros metų ir aišku labai svarbu, kad tai būtų gyventa taip, kaip mes norime. Uh, E, galėčiau pasiremti e, e, savo šalies Estijos patirtim. Klausiau mūsų domino apsaugos darbuotojų, kokia padėtis pas mus yra Estijoje. Geras domino apsaugos įstatymas iš 13 puslapio, aišku, daug daug ką gero, praktiško galim nuveikti piliečio labui. E, o dabar e, turime 300 puslapio teisės aktą, nežinome, kaip jį taikysim, bet esam tikri, kad išmoksime, esame pasiryžę tai daryti ir jeigu laikysimės tikslo, tai, tai bent jau netrukdys mums įgyvendyti e-sveikatos ir m-sveikatos sistemo ateityje. Ir, ir tarkim, e, jeigu prietaisai jau dabar yra e, e, saugoma kažkokia tai informacija, norima prie jos e, prieiti ir jos gauti, tai jau yra reglamentoje Europos Sąjungoje, nešu, yra ir kitų teisės aktų, tai yra vartotojų teisų direktyva, elektroninės priekybos direktyva ir, ir taip toliau. Taigi teisinė sistema yra. Aš taip pat pirmininkauju e-sveikatos pogrupiui ir daug e, veiklos vykdome valstybės inerse ir remintis dabartinę informaciją, galime pasakyti, kad e, tikslai, ambicijos e, atitinka tai, kas buvo numatyta, kad iš tiesų yra siekiama tų tikslų orientuoti sveikatos apsaugos sistemas į pacientus, didinti judumą, gerinti kokybę, taupyti kaštus. Uh, kalbant apie teisinę situaciją skaitmeniai srity, kai kur yra teisės aktos skirtų skaitmeniai sveikatos apsaugai, daugiausia, daugiausia problemų yra su tiesų autentikavimu ir autorizavimu duomenų panaudojimu. Šiaurės šalise Estijoje turime vieną vieną tapatybę ir, ir, ir galima tai naudoti ir sveikatos apsaugos atveju, ne, bet ne visose valstybės narse. Tai yra sertifikavimas, pradėjome koordinuoti su valstybėm narėm, kad neturėtumėm 27 atskirų sertifikavimo sistemų, kad galbūt turėtum tik tai vieną. Ir paskutinis dalykas, ką pradeda daryti valstybės narės, tai yra šviesti žmonės, medikus, nes sveikatos apsauga keičiasi, keičiasi ir duomenų tvarkymas. Thank you Ir kaip e, žinote, daug, dauguma šitos veiklos yra susijusi su vadinamaisiais švelnysiais e, teisės aktais, e, vyksta koordinavimasis, bus patvirtinas Elksenos kodeksas, kiek žinau, dar šiais metais ir tikimės, kad nuo kitų metų įmonė savanoriškai galės pradėti laikytis to Elksenos kodekso. Na ir išvados. Uh, piliečiai lemia, kokia visuomenė norime sužinoti, ar sprendimai atitinka paskirtį, turime išsiaiškinti su piliečiais, turime sunaudoti e, patir, patirtim paslaugų teikimą, turime išsiaiškinti, ar piliečiai nori tų paslaugų. Buvo užduotas klausimas dėl to, ar ar žmonės pasitikės tuo, kad duomenys bus naudojami, galėčiau pasakyti, kad 87 e, procentai respondentų e, Estijoje atsakė taip, kai jų paklausė, e, jeigu bus duomenys panaudojami tyrimams, jeigu tai bus naudinga, jie atsakė, kad taip, jie E, jie neprieštaraus. Panašiai kitose valstybėse narėse e, reikia išvengti skaitinės atskirties. Vėlgi labai svarbus autentifikavimas, autorizavimas. Turime tinklą, turime sužinoti, kaip tai veikia praktikoje. Ir, ir paskutinė žinia yra tokia, kad teisinė, teisinės sistemos negalima transplantuoti iš vienos šalies į kitą. Estijoje turime įstatymą, kuris e, labai gerai dera su technologijom valdysenos modelio. Ir, uh, ir tai leidžia pasiekti rezultato. Galbūt kažkurioje kitoje valstybėje teisinė sistema kitokia, bet galbūt jie ir kitokią technologiją naudosis, kad gautų tos pačius rezultatus. Tai vėlgi, jeigu uh, yra. Uh, Tai yra pas, paskirtis, tai iš tiesų ne vien įstatymas tai užtikrina, bet derinys e, įstatymo, technologijų ir valdymo modelio padeda užtikrinti uh, Ir e, pabaigai norėčiau pasakyti, galbūt reikėtų pasiremti Einšteino žodžiais. Viskas turi būti kaip įmanoma paprašiau, bet nepaprašiau už paprastą. Tai, kad apibrieštumėm tai, kaip tai turi daryti, svarbiausia, kad daryti viską protingai. Protingai reiškia, kad turime turėti sutartą tikslą ir turime e, prisitaikyti. Daug kas keisės, technologijos keisės. Ir, uh, um, ir elgsena keisis, bet ir iš tiesų reikia vykdant veiksmus atsižvelgti į visą tai, siekia nustatyti, ar sistema atitinka paskirtę. Dėkui. Um, Dėkuoju už jūsų pristatymą. Manau, kad tikrai. Kaip kad jūs sakėte pasisakymo pradžioje, labai svarbu atsižvelgti į tas sąlygas, kokiu reikia. Uh, Ne tik reikia žiūrėti, analizuoti teisinę, teisinę sistemą, bet turėtume pagalvoti ir apie tai, kaip galėtume susijęti tą sistemą, papliečių veiklą ir vyriausybės iniciatyvas. Manau, kad Estijoje tai yra lengviau, tai yra įmanoma, paprasčiau gyvendinti tokias sistemas, todėl kad Estijoje skaitmeninimas prasidėjo anksčiau negu kitose, kai kuriuose kitose šalyse Europoje. E, jeigu mes, nu, Europa norėtų būti skaitmeninta, kažkas yra pasakęs, kad turėtų tapti Estija. Manau, kad tai tikrai labai mm, geras pavyzdys. Mes turėtume pasimokyti iš Estijos pavyzdžių, pažiūrėti uh, kokių taisyklių reikėtų ateičiai. Ir reikėtų taip pat labiau skaitmenės rytėje pažengusios visuomenės, nes ateityje tikrai tokios visuomenės reikės. Ir reikėtų vengti atskirties, būtina užtikrinti vienodą galimybę, vienos galimybės pasinaudoti atsiveriančiomis Mm, atsiveriančiomis galimybėmis, atsiveriančiais e, e, atsiveriančiais barais. Dabar tiek surodė Mikelė Pastorio, kuris yra mm, skaitminės Europos sveikatos grupės pirmininkas. Dėkoju. Labadiena, ponios ir ponai. Aš e, norėčiau pasakyti apie skaitmeninę Europą. Uh, E, skaitmeninė Europa yra 37, nacion, 37 nacionalinės asociacijos vairiose valstybėse narėse. Mes nuo pat pradžios pradėjome dirbti su Europos komisija ir bandėme identifikuoti, kokios problemos kyla vartotojams, pacientams, naudojantis žalėje knyga dėl mobilios, dėl judžiosios sveikatos, M sveikatos. Na ir klausimai buvo tokie, kaip pavyzdžiui, pasitikėjimas duomenimis, duomenų patikim, patikimumas, tų duomenų, kurios surenka mobiliusios aplikacijos programos. Vėliau norėčiau taip pat pakalbėti ir apie Elgesio kodeksą Ko gero, jis bus e, patvirtintas iki metų pabaigos, aš tuo džiaugiuosi. Kalbant e, apie programėlių, apie prietaikų patikimumą ir apie gairias, kurias minėjo komisijos narys Adriukaitis. E, na, mes pradėjome šią, vykdyti šią veiklą praėjusiu metu Liepos mėnesį, kuomet komisija pasiūlė tas gairias dėl prietaikų patikimumo. Duomenys, kurie bus surinkti, bus, bus panaudoti elektroniniuose įrašuose. Komisija pradėjo kurti įrangą, kurios reikės toms gairėms. Na ir uh, kovo mėnesį buvo suformuota suinteresuotų subjektų grupė, kuri dirbo su tomis gairėmis. Tai buvo heterogeniška grupė pramonės atstovai, tokių asociacijų kaip Digital Europe, GSMA ir taip toliau. Piliečių visuomenės atstovai, pacientų, gydytojų asociacijų atstovai bei regioninės ir nacionalinės administracijos atstovai. Nu, todėl, kad nacionalinių ir administracinių lygių mes jau matome panašių, panašių iniciatyvų. Taigi tiesiog norima surinkti tą geriausią, tas geriausias e, patirtis, tuos geriausios patirties pavyzdžius. Bet problema yra ta, kad e, tos programos kol kas nebuvo privalomos. Taigi kovo mėnesį mes e, pradėjome vykdyti šią veiklą. Mes e, pasirinkome tris grupės. Viena grupė kalbėjo apie gairių apimtį, kita apie tikslinę grupę ir trečia analizavo metodą, kaip tos gairės turėtų veikti kokios tos gairės turėtų būti. Digital Europe perspektyva. Žiūrint iš Digital Europe perspektyvos, tos gairės turėtų būti skirtos viešosioms institucijoms tam, kad jos galėtų analizuoti duomenų patikimumą, duomenų, kurios surinko mobiliusios aplikacijos, mobiliusios programos e, patikimumą. Taip pat reikėtų skatinti remtis geriausios praktikos patirties pavyzdžiais, kuriant tas programas, tam, kad ta programinė ranga, kuri atsiras rinkoje, būtų patikima. Taigi diskusijos vyko, vyksta. Na ir žinoma, buvo tam tikrų nesutarimų, skiriasi požiūris grupėse. Todėl, kad mes pradėjome kalbėti apie taikymo srityje, tų gairių taikymo srityje apimti poveikio vertinimą, atitikti, atitikties vertinimą. Ir mano, mūsų manimų yra labai svarbu išaiškinti, kas tai yra atitikties vertinimas, nes jau yra e, jo, jo, jos apibrieštis. Ir taip pat reikia uh, diskutuoti ir apie pateitik, patikimumo vertinimą, nes teisinėje sistemoje tokio vertinimo prieš ties nėra. Na, taigi, kaip ir Elgesio kodekso atveju, yra šiek tiek neaiškumo, kalbant apie tas M sveikatos priemonės. Yra neaiškumo, kas yra, kalbant apie būtent. Uh, E, medicinos prietaisus, kas yra medicinos prietaisas ir kas ne. Taigi yra tokia pilkoji dalis, tokia neaiški renginių dalis. Bet mes manome, kad po rizikos vertinimo ve, rizikos vertinimas e, galėtų šiek tiek e, atnešti šiek tiek neaiškumo. Problema yra ta, kad įmonės gali spręsti šią problemą, e, bet ne visos. Maži, mažos įmonės to daryti galbūt negalėtų. Taigi norime, kad sistema būtų nuodigesnė, vis, kuo nuodigesnė visiems. Mes manome, kad e, gairės e, turėtų orientuotis į šių mobiliųjų prietaikų veiksmingumą. Reikia remti savo galiojančiais teisės aktais, medicinos prietaisų direktyva ir gairėmis. Pavyzdžiui, e, gairėms, kurios skirtos įrangai programinė įrangai. Na, o kalbant apie atitikties vertinimą, mes sukūrėme sertifikatus. Jau regioninių lygių toks vertinimas vyksta, pavyzdžiui, Andalūzijoje. Taip pat ir Junktinėje karalystėje yra vertinamos. Yra kokybės vertinimo gairės, kurios taikomos mobiliosioms prieteikoms. Reikėtų analizuoti taip pat ir ES teisės aktus. Pavyzdžiui, medicinos prietaisos, e, direk, medicinos prietaisų direktyvą ir gairias. Bet jeigu mes per daug sertifikuosime, gali atsirasti neiškumo gamintojams, kuriant prietekas, programas ir taip toliau. Taigi, Tiek norėjau pasakyti šį kartą ir su malonumu atsakysiu į jūsų klausimus. Man, manau, kad ši tema aktuali daugeliu. Dėkuoju. Uh, Labai ačiū. Prisimenu šios kadencijos pradžią. 2014 m. rudenį Tada pradėjom diskusijas apie mobilėje sveikatą. Ir kilo klausimų apie reglamento būtinybę. Bet man atrodo, kad mums pavyko išvengti tokios padėties, kai stiprus reglamentas buvo pradžia. Todėl buvo geriau pasiūlyta, kad sukurtumėm gerą pagrindą Elgesio kodeksui ir tai būtų vadinamoji švelnioji teisė. Būtų skurtos taisyklės, bet negriežtas reglamentas, nes mes turime žiūrėti, kaip reikalai klostysis ir Mitchell buvo vienas iš tų asmenų, kuris nusprendė prisidėti prie e, konsultacijų su suinteresuotomis pusėmis, kuriant e, Elgesio kodeksą, užtikrinant bendradarbiavimą su komisija. Manau, kad tas darbas vyko puikiai. Bet dabar jau iškyla klausimų, kaip jūs ir sakėte savo kalboje. Noriu paklausti Europos komisijos atstovų, Connect generalinio direktorato atstovų kad būtų išsakyta šiokių komentarų. Ji yra tarptų komisijos darbuotojų, kurie supranta visas mūsų problemos pusės. Todėl labai svarbu yra gerai bendradarbiauti su komisija, nes komisija turi suprasti, kokios yra problemos. Terry, prašom žodis jums. Thank you so much. Labai ačiū ir ačiū už tai, kad taip gerai mane pristatėte. Tik tai keletą dalykų norėčiau papildyti prie to, kas jau pasakyta per šias dvi diskusijos dalis. Visų pirma, aš minėjau sveikatos darbo grupės ataskaitą ir jos numatytus pokyčių, e, numatytas pokyčių galimybės. Bet čia taip pat turėtumėm paminėti rekomendacijas ir kartu su e, skaitmeninėmis kvalifikacijos piliečiai ir medikai, sveikatos specialistai nori, kad e, būtų parengti dokumentai išjudinantis reikalus, kad būtų atrasta varomoji jėga. Lygiai taip pat aš norėčiau pabrėžti kaip svarbu informuoti ir piliečius, ir sveikatos specialistus apie mūsų planų naudą. Mūsų Horizonto 2021 iš projektų būtent tam yra skirtas. Turime platinti informaciją apie tuos projektus. O tie projektai yra labai dideli ir atliks nepaprastai svarbu vaidmenį. Trečias dalykas, norėčiau paminėti, kad mes savo ruoštų per Horizontą 2020 bandėme pereiti aukštesnį lygmenį, e, bendradarbiauti su pasaulio sveikatos organizacija, tarptautinė telekomunikacijų sąjunga, uh, su šiomis organizacijomis per artimiausius mėnesius bus pasirašyta negražinamos paskolos e, sutartis ir bus sukurtas ES elektroninės sveikatos mazgas. Jis rinks e, mokslinę informaciją, kuri yra būtina, kaip šiandien buvo pasakyta pirmojo diskusijoje dalyje. Ir antras dalykas, valstybės narės bus remiamas įgyvendant nacionalinės elektroninės sveikatos strategijas. Dar vienas aspektas, kurį norėčiau paminėti Ponas Bonis sakė, kad yra naujų dalykų išplaukiančių iš šių diskusijų. Mes e, šiuo metu E, mobilėje sveikatą esame įtraukę elektroninės sveikatos veiksmų sistemas, e, planus 2012 metais patvirtintus. E, dabar jau įpusėjo jų gyvenimo laikotarpis, veiksmų planas 10-20 metams yra skirtas, dabar vyksta to plano tarpinis vertinimas ir šiame kontekste šių metų pabaigoje mes pradėsime viešasias konsultacijas, per kurias bus iš tiesų tikrinama, kokiuose naujose srityse uh, reikėtų gilesnės analizės arba kurios rytis yra visiškai kol kas dar neištangrinėtos. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū. Salėje yra ponas Količiak ir ponas Svernich, du Europos parlamento nariai. Jeigu turit komentarų, klausimų arba norite išdėstyti kokių minčių, prašom žodis jums. Mr. Kohliček, please. Děkuji. Eh, já bych Labai ačiū, labai dėkoju. Dar kartą noriu paklausti. E, tai, ką jau mm, palė, apie ką kalbėjo ponas Aviksau iš Estijos. Kaip bus su to vieningo protokolo ateitimi? Kokie bus tolesni žingsniai? Nes kitas protokolas yra viso proceso esmė. Jeigu norime rinkti duomenys ir naudoti juos nuotoliniu būdu, tai tie duomenys turi būti vieningame protokole, nes kitaip aparatai tarpusavį nesusišnekės. Turbūt estai, jūs geriau žinot tas dalykus negu bet kas kitas Europoje nes Estija turi visapusišką elektroninę vyriausybę, o mes turim labai daug problemų dėl to Čekijos Respublikoje. Taigi toks būtų mano pirmas klausimas. Tai yra vienas iš pagrindų. Pagrindinis bendras protokolas. Ir nesvarbu, ar jis bus angliškai, ar užkoduotas, tie duomenys kaip nors bus. Arba galbūt jie bus lotynų kalba surašyti, ar bus tiesiog suvienodinta terminija, nes galų galia gydytojai visuomet susišneka tarpusavyje, todėl ir naudojasi lotynų kalba tarp kitko. Uh, Ir tai yra pagrindinis klausimas, iš kurio visa kita išplaukia. Reikia vieningo protokolo. Labai ačiū. Ar kitoji parlamento norė norėtų ką pasakyti? Taip, aš norėjau pateikti klausimą. Jau anksčiau to paties klausiau. 28 valstybių narių Europos Sąjungoje kalbama skirtingomis kalbomis. Ir jeigu jūs galvojate apie prietaikas ir skirtingas sistemas, kurios bus taikomas skirtingose valstybėse, bus sunku, nes ypač sveikatos ir teisė žmonės savo kalbą nori kalbėti. Kaip tokia sistema gali veikti? Jeigu jūs nieko prieš, mes dar turim laiko atvirai padiskutuoti, ar ne? Surinksim keletą klausimų. Žodis atviras auditorijai. Kreipiuosi į visus sėdinčių salėje. Jeigu turite klausimų, jeigu norite pakomentuoti, prašom. Ir norėčiau jūsų pirmiausia paprašyti prisistatyti. Thank you very much. Labai ačiū. Jan van Lente iš uh, Auke Health sveikatos draudimo iš Vokietijos. Norėjau paminėti klausimą, kuris yra nepaprastai svarbus. Jį paminėjo, jei neklystų, Estijos atstovas. Vokiečiai Estuoms jaučia didelį pavydą dėl to, ką jie yra nuveikę. E, buvo paskelbta knyga, kurios pavadinimas buvo uh, sveikatos apsaugos užtikrinimo Europoje 2020 metais perprojektavęs. Jeigu kalbame apie elektroninę sveikatą, mobilę sveikatą, kalbame apie sveikatos tiekimo perprojektavimą. E, Taigi tai, kaip mes teiksime sveikatos paslaugas, visiškai pasikeis. Tai yra rimta problema. Tai yra susiję ir su skaitmeninio raštingumo problema. Uh, E, organizacijos tiekėjos, sveikatos e, draudimai, e, ligoninės dar neranda bendros kalbos tomis temomis. Aš norėčiau sužinoti, ar Europos komisija, ar Europos parlamentas čia galėtų duoti daugiau gairių. Įprastinis atsakymas yra toks, reikia vadovautis geriausią praktiką, bet supraskime, kad sveikatos apsaugos sistemoje geriausia praktika uh, E, sunkiai gali būti rasta. Sistemos yra labai skirtingos ir, pavyzdžiui, Estijos sistemos Vokietija negali nukopijuoti, nes viskas yra per daug skirtinga. Ačiū. Ačiū. Kas dar norėtų paklausti? Komisija nori atsakyti. Ar, ar paklausti? Ačiū. Buvo pateikta keletas klausimų apie tai. Dėl terminijos. Mes savo žargonų tai vadinam semantinis saveikumas. Kaip e, priversti sistemą susišnekėti. Paminėta lotynų kalba, kaip senoji e, medikų lingva franka. Bet be abejo, medicinoje labai daug kartų yra bandyta užtikrinti, kad e, gydytojai e, terminais įverdintų tuos pačius dalykus. Tam yra reikalinga tarptautinė ICC klasifikacija, tai yra paprasčiausias ir lengviausias būdas. Tai, ką kuriame dabar, yra žymiai sudėtingesnio žodino darbas. E, kalbame apie klinikinę terminiją, kuri šiuo metu užima maždaug pusę milijono savokų ir jų e, sąsajų, tai yra kompiuterinė sistema. Europos lygmenių dėja dar neįgyvendiname tos Snaumeno pasirinktos terminijos, kad ir kaip e, patraukliai kai kam tai skambėtų. Bet e, mes e, su komisijos nariu Andriu Kaitičiu darome porą dalykų ir komisijos narys apie tai kalbėjo. Kalbam apie elektroninių e, receptų perdavimą per sienas ir e, ligonių aprašų elektroninis perdavimas per sienas. Abu šie elementai yra labai svarbus. Mes žiūrime, kaip užtikrinti, kad receptas išduotas vienoje valstybėje nepasikeistų patekęs į kitą valstybę. Ir čia mes sprendžiame labai rimtą bazinę semantinę problemą, bet manome, kad ją išspręsti bus galima. Dar du aspektus norėčiau paminėti. Mes kaip tik dabar konkrečiai bandome tas problemas išspręsti, bet niekas negalvoja apie globalius sprendimus. Mes bandome spręsti uh, E, šiuo metu aktualiausias problemas. Bet turim galvoti ir apie ateitį. Vienas iš svarbiausių pokyčių bus dirbtinio intelekto ištobulinimas, tai yra mokymosi sistemos, kaip suprantu, bus visiškai atsisakoma terminijos ir bus bandoma kažkaip kitaip susišnekėti ir suprasti vieniems kitus. Kitas svarbus dalykas - euro priemonės sukūrimas. E, automatinio vertimo ES sistemos sukūrimas. Taigi yra projektų, kurie e, semantinio saveikumo problemą bando išspręsti ir mes visada pabrėžiam, kad ta problema yra iš viena iš sudėtingiausių. Ačiū. Turime dar laiko klausimams ir atsakymams. Prašom. Tame konetane dirbu e, Briuselėje, konsultavimo įmoniai. E, turiu labiau pastabą, o ne klausimą. Ačiū už įdomias diskusijas apie sveikatą. Norėčiau paliesti porą dalykų. Kai klausiausi pranešimų padarytų pono e, Kasijanos ir, ir pastorių iš Digital Europe, Aš e, pagal, pagalvojau, kad, e, kad e, kalbame apie kažką tai, kas yra labai susiję bendrojo lygmenių. Kalbame apie sveikatos apsaugą, kaip užtikrinti, kad projektai pasiektų ligonius ir kita vertus, kaip pagerinti pačias inovacijas, remti verslumą Europoje. Aš manau, kad tai labai svarbu ir Europos komisijai. Bet e, iš tiesų manyčiau, kad tai labai svarbus dalykas ir aš pats laukiu ateityje poslinkių tas rytyje. Ar dar kas nors e, turėtumėt klausimų ar komentaro? Gerai, tuomet norėčiau paprašyti mūsų prelegento atsakyti klausimus, galbūt pakomentuoti, jeigu norėtumėt kažkokią temą labiau išplėtoti. Ačiū. Ačiū komisijai už tai, kad pradėjo kalbą apie tai ir aš nuo to būčiau pra, pradėjęs. Iš tiesų, kaip e, galime užtikrinti, kad tos skirtingos kalbos, skirtingos šalės susikalbėtų tarpusavį. Aišku, viskas priklauso nuo konkretaus atvejo. Nebus e, vieno protokolo, bet bus tiesiog toks e, procesas, kai bus paslauga po paslaugos, bus sukurtas tam tikras protokolas, jeigu taip galima sakyti. Bet, Pavyzdžiui, galime pasiekti, kad receptas būtų suprantamas ir Suomijoje, ir Graikijoje, bet aišku, tai turi būti išplėtota labai detaliai, būtent taip ir bus. Uh, 18 metais buvo sutarta tokią paslaugą įdėkti, komisija skiria tam finansavimą ir tikiu, kad taip ir bus. Kodėl aš taip labai akcentuoju paciento, ligonio komponentą. Ir tai taip pat buvo minėta, kad e, sveikatos apsaugos sistemos e, transformacija labai svarbi yra. Gali lemia du šaltiniai - tai pinigai ir informacija. Ir jei norime suteikti galių piliečiams, ne, nemanau, kad e, reikėtų atimti galę iš medikų, bet reikėtų vienodai paskirstyti tą galę piliečiams. Tai reiškia, kad dalis duomenų ir informacijos bus sveikatos priežiūros įstaigose. E, e, ten dirba daug mano bičiulių, kolegų, kartu studijavo. Žinau, kad jie jie bijo, kad, kad jie kažko nesupras, kad bus didesnė rizika to, kas bus, jeigu ligoniai sužinos daugiau apie savo sveikatą, dabar tai jau yra išbandyta. E, e, žmonių tai nenubaido, nenubaido papildomas darbo krūvis, jeigu yra švie, e, kartu šviečiami ir ligoniai, ir gydytojai. Ir ačiū, kad jūs tai paminėjote. Būtent tai ir, taip ir yra daroma ir komisijos lygmenių, ir valstybės narėse. Toliau mano pristatymo metu iškeltas klausimas, ar tai atitinka paskirtį Tai reikia spręsti. Jeigu sutarėme dėl paskirties, dėl tikslo, kad reikia perkurti sistemas, suteikti galių gal ligoniui, tai nebe, nebe, nebereikia. Nebe Nebereikia klausti, reikia informuoti ligonius. Teisės aktuose yra pasakyta, kad turi būti sutikimas pagristas informacija, turime patirties, bet e, kaip informuoti ligonį, galiu pasakyti, kad Estijoje daroma būtent tai, viskas daroma taip, kad tai būtų skaidru. Kitaip tariant, kad ligonis gali matyti, kas turi prieigą prie domenų, nes e, aišku, reikia e, tarkim, gydytojas e, parašė kažką, tai specialistas tai, tai pasižiūri tą informaciją, ligonis žino, kad kažkas tai pasižiūrė tą informaciją ir e, aišku, e, turi, turi būti prieiga ir uh, tyrimo tikslais ir jeigu ligonis neprieštarauja, kad tai padaryti, jeigu galime šku, šviesti, šviesti ligonius, jeigu jie gali prisidėti prie tyrimų, kad tai būtų naudinga kitiems, tai komisijos nario Andriukaičio vizija tokia, kad turėtumėm tokį domenų masyvų centrą. Aišku, jisai gali būti paskirstęs skirtingose šalyse, pavyzdžiui, Danija, Suomija susitarė statyti kažką tai bendro, Estija taip pat derasi su šiaurės šalim. Uh, Tad e, tai yra įmanoma, bet jeigu tik tai tikėsime, kad žmonės to nori ir uh, e, jei tai po to vyks, stebėsime, kaip tai vyksta, kaip teisinė sistema įgyvendinama realiame pasaulyje, jeigu, kaip dėgiame tos pakeitimus, pradedant nuo e, neprivalomai taikomų e, teisės aktų, jeigu reikia griežtų veiksmų, galime taip pat tai daryti, bet dabar nėra jokių kliučių e, eiti į priekį. Mikelė. Turiu porą pastebėjimų dėl M sveikatos reglamentavimo ar per reglamentavimo. Taip, tai labai reglamentuojamas rytis, ar tai yra gerai. Pateiksiu pavyzdį apie dalymąsi duomenimis. Jūs tai minėjote Galbūt žinote tie, kas yra susipažinę su duomenų tvarkymu, žinote, kad duomenės labai reglamentuojami yra. Ir tai yra daroma nacionalinių lygmenių, taikant įvairias nuostatas, jos skiriasi valstybėse narėse. Ką mes ragintumėm daryti, tai kad būtų didesnės rūtai ES e, viduje, taip pat ir M sveikatos srityje, tai aišku būtų labai gerai, kad būtų europinė e, sistema. Aišku, e, minėjau Elksenos kodeksą, bandome ten spręsti tos klausimus, bandome ten įtvirtinti tokius elementus, kad galėtumėm padidinti vartotojų pasitikėjimą, bet taip pat, kad padėtumėm uh, Um, programuotojams kuriant prietaikas, kad tai padėtų rinkti duomenis apie vartotojus. Jeigu nesate susipažinę, tai siūlau susipažinti su tuo. E, aš manau, kad tai žingsnis į priekį palyginti e, taip pat ir gyvenant kitas iniciatyvas. Kalbant apie patikimumą pačių domenų Tai jau buvo minėta pasisakymų metu būtina, kad duomenis būtų patikiami ir ką paprastai darome ir siūlome daryti, kad tai būtų gerosios praktikos sistema, kad nacionalinių lygmenių ir taip pat ir įmonės siektų e, užtikrinti mokslinio domenų pagrindimą laikantis atitinkamų e, reglamentų. Na, jau e, turime privalomus įstatymus toje srityje. Kalbant ir apie pačius duomenas ir taip pat apie surinkamų duomenų patikimumą, duomenų surinkamų mobiliom prietai. Ir nesvarbu, e, kokios tai prieitaikos yra, ar mobilios ar ne, nemobilios. Nesvarbu, ar. Uh, prietaika renka tos duomenius, reikia apibriežti tas prietaikas, ar jos medicinės ar ne. Tas pats pasakytina apie duomenų mokslinį patikimumą. Tai, e, tad, e, iš tiesų šitie aspektai yra tie patys ir mediciniam prietaikom, ir gyvensenos e, prietaikom. Bandysim apibendrinti diskusijas. Michael, uh, uh, I'm not that good in Latin, but I, I could. Dėkoju. Na, nelabai moku latiniškai, bet galiu pasakyti lingvą latiną pulchra est. Tokia provokacija. Pagalvokite, po, po, po Brexito mes pradėsime kalbėti apie latinų kalbą. Kalbėsime apie latinų Latin Enter. Na, aš tikrai čia praleidau labai e, geras, e, kokybiškas e, porą valandų ir uh, Manau, kad aš kaip pilietis tikrai galiu pasakyti, kad e, džiaugiuosi šiomis e, mobiliosios sveikatos perspektyvomis, kurios išaiškėjo šio posėdžio metu. Tikrai matau, kad e, tokia, tokia įranga galės padėti rinkti tinkamą informaciją, matuoti tam tikrus duomenis e, susijusius su sveikatos apsauga ir tikrai reikės ir daugiau, mažiau laiko ir e, to, mažiau kainuos. Aš prisimenu, kad kai buvau mažas, visą dieną aš trukdavau, tarkim, norint pasimatuoti kraujo spaudimą, nes reikėdavo keliauti iš kaimo į miestą ir taip toliau. O dabar tokį Mm, rodmenį, to, tokius rezultatus e, pamatuoti, kad nors bus galima daug greičiau. De, Dėkoju už tokį renginį ir tikrai aš e, manau, kad daug temų dar galima aptarti. Kartais e, pažanga vyksta greičiau, negu kad reaguoja teisės aktų leidėjai. Manau, kad tikrai yra daug sričių Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos veiksmuose, kur galime pasakyti, kad tikrai negalime džiaugtis, bet kadangi neturime daug kompetencijos ES lygių šioje srityje, visgi galėtume pasidžiaugti, vis dėlto galėtume pasidžiaugti, kad situacija yra nebloga. Skaitmeninė darbo atverkė yra viena iš tokių pažangių sričių. Taigi svarbu ir toliau siekti tokių pačių gerų rezultatų ir galbūt tiesiog reikėtų ambicingiau vertinti sveikatos klausimus, žiūrint į, analizuojant Lisabonos sutartį. Piliečiai tikisi gerų rezultatų iš 28 valstybių bendradarbiavimo. Taigi manau, kad tikrai tokios pridėtinės vertės turėtų būti daugiau. Taigi aš džiaugiuosi tokią konferenciją, mane nutiekė optimistiškai ir norėčiau paminėti komisijos žodžius, komisija sakė, komisija pasakė, yra sakiusi, kad jau tikrai atėjo momentas e, imtis veiksmų, taigi imkimės jų. Norėčiau tikrai padėkoti visiems Envi komiteto vardu už tai, kad dalyvavote šiame posėdėje ir už jūsų svarbų įnašą. Ir norėčiau padėkoti taip pat ir jaunie, jaunimui e, iš Slovenijos, e, kurie taip pat e, parodė savo susidomėjimą šią temą. Dėkoju. Na, manau, kad Envi ir ITRE komitetų posėdis buvo tikrai svarbus ir naudingas. Jis bus naudingas ir mūsų darboje ateityje. Aš norėčiau užbaigti šį posėdį pasakydamas porą dalykų. Visų pirma, manau, kad mes visi suprantame, kad mes gyvename tokiais laikais, kuomet sveikatos apsaugos sistemos keičiasi. Taigi keičiasi paradigma, ir prie tradi nuo tradicinių modelių, kuomet sveikatos apsaugos sistemos buvo paremtos lygomis. Dabar periname prie naujo modelio. Sveikatos apsaugos sistemų organizavimas yra labiau skirtas prevencijai. Manau, kad tai yra labai svarbu sveikat gyvenimo kokybei. Antra, Mes diskutavome apie daug klausimų, apie medicinos prietaisus, prietaikas. Ir tas prietaikas ar programas, kurios negali būti laikomos medicinos prietaisais, kurios yra laikomos tik tai mm, laisvalaikio programėlėmis, bet vis dėlto jos gali būti susijusios su sveikatos sritimi. Ir per tokias programėlės galime keisti požiūrį, elgesį. Žmonės tiesiog gali atsakingiau žiūrėti į kai kurias sritis, į kai kurios klausimus. Taigi manau, kad tikrai turėtume nurodyti visuomeniai, kur reikia tinkamo reglamentavimo, uh, kur reikėtų konkrečių taisyklių ir kur reikėtų bendrų taisyklių paremtų Elksenos kodeksu, savireguliavimo principais, gairėmis ir taip toliau. Kaip, kad buvo paminėta diskusijų metu, tikrai labai svarbu nekenkti inovacijai, verčiau ją reikėtų remti. Na ir tikrai pasakysiu, kad ši medicina yra, bus paremta duomenimis. Taigi tikrai reikėtų pagalvoti ir apie asmens duomenis, apie tų duomenų rinkimą, populiacijos visuomenės duomenis. Taigi reikėtų panaudoti visas priemonės, kaip pavyzdžiui GDPR reglamentą, anonimizaciją. Taip pat turėtume suprasti, kad asmens duomenų apsauga yra vienas klausimas, e, pasitikėjimas yra vienas klausimas, o kita yra sistemų saugumas. Duomenų apsaugos saugumas yra vienas iš tikslų. Ketvirta. Buvo pabrėžta, kad e, mums reikėtų tam tikro švietimo, skaitmeninės sveikatos srityje. Jo reikia taip pat ir gydytojams, mums visiems, tam, kad e, suprastume vieni kitus. Taigi manau, kad e, tikrai turėtume skatinti kurti šį skaitmeninį sveikatos raštingumą, nes nuo jo priklausys ir pasitikėjimas, ir pasitikėjimas įvyrivimas Europoje. Penkta, reikia tam tikrų konkrečių sąlygų, kurias minėjote ir jūs. Buvo minėta infrastruktūra pacientams paslaugas e, galime teikti tik labai greitai, per kelias sekundės, tik jeigu interneto sparta bus didelė, jeigu, tarkim, bus 5G internetas, taip pat reikėtų ir užtikrinti saveikumą. Taigi reikia tų aukšto lygio semantinių sprendimų, kurie leis tinkamai keistis informaciją ir ją naudoti mes jau dabar remiame kai kuriuos projektus susijusius su saveikumu ir manau, kad šią veiklą tęsime. Taip pat taisyklių suvienodinimas yra labai svarbus. Ir GDPR aš jau minėjau, bet reikėtų taip pat paminėti ir elektroninį receptą tas pat pasakytina ir apie autentikaciją, identifikaciją, suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą visoje Europos Sąjungoje. Taigi yra tam tikrų konkrečių techninių sąlygų, kurių reikia mūsų ateities geram darbui. Šešta. Jeigu norime pasiekti tikslus ir jeigu tikrai norime to didelio pokyčio, uh, E, sveikatos apsaugos rytyje. Mums reikėtų mm, naujų rezultatų, tyrimų rezultatų, mokslinių tyrimų rezultatų. Kaip kad komisija jau minėjo, valstybės narės ir Šveicarija kaupė tokią informaciją ir mums reikėtų tos naujos informacijos, kurią naudodamėsi mes galėtume personalizuoti, suosmeninti terapiją ir sveikatos apsaugos e, skirimas kažkuriam asmeniui yra daug svarbesnis negu kad, tarkim, e, kitų e, sričių. Ir tikrai pasitelkę tuos principus mes atsižvelgsime į konkrečius asmens poreikius ir pateiksime tinkamą informaciją. Septinta, kaip kad jau buvo sakyta ir diskusijų metu mums reikėtų galbūt susidaryti tokį sąrašą būtinų veiksmų ir nurodyti, kada reikėtų tų veiksmų imtis. Pavyzdžiui, strategijos peržiūra tikrai bus naudinga, reikėtų peržiūrint strategiją pagalvoti ir apie kalendorių tam, kad galėtume greičiau imtis veiksmų. Aštunta. Norėčiau pasakyti, kad tikrai puiku, kad Europos parlamento nariai iš Envi ir ITRE komiteto bendradarbiauja, pusėdžiauja kartu. Tai tikrai labai svarbu ir tai parodo, kad mes suprantame, kad sveikatos apsaugos sritis e, srityje reikia holistinio požiūrio, reikia visą apimančio požiūrio. Ir mes tikrai galime apjungti savo veiksmus bendradarbiaudami su komisija. Devinta. Reikėtų didinti informuotumą ir galimybę pasinaudoti prieinamumą. Taigi reikėtų didinti tas prieinamumą ir galimybę pasinaudoti bei informatumą. Na ir paskutinis aspektas, paskutinis dalykas. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiuose diskusijose, norėčiau padėkoti kalbėtojams. Tikrai labai svarbu organizuoti tokius renginius, nes jų metu mes galime susipažinti su idėjomis, kurios yra susijusios su naujosiomis technologijomis, su esam, esama situacija, verslo situacija tokių diskusijų metu mes kalbame ir apie mokslinius tyrimus, apie demografinius ir kitokius iššūkius. Pavyzdžiui, tokia įranga, tokie sprendimai bus tikrai labai naudingi mūsų senėjančiai visuomeniai. Bet tokių diskusijų metu taip pat galime diskutuoti ir, pavyzdžiui, apie telemedicininę platformą, apie tam tikrus praktinius sprendimus, kurie bus praktiškai panaudojami. Taigi visi šie aspektai, visos šios dimensijos yra tikrai labai svarbios. Dėkoju Jums visiems, dėkoju ITRE, ENVI ir visiems kolegoms. Manau, kad panašių iniciatyvų reikėtų imtis ir ateityje. Dėkoju. Thank you.